Posėdį tęsime rytoj, vasario ketvirtą dieną, nuo 9 valandos. Darbo atvarkė jau yra paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento interneto svetainėje. Šios dienos darbas baigtas, posėdis sustabdomas iki rydienos.